witam panie i panów posłów bardzo serdecznie. ponios ir ponai parlamentarai sveiki atvykę. man labai džiugu kad esu čia kad galiu su jumis bendradarbiauti. Šiandieną po pietų taip pat norėčiau pasveikinti komisarą. Pradedame popietinį posėdį. praeito posėdžio metu e, turime visą medžiagą susijusią su ankstesniais e, posėdžiais. Gavome visą medžiagą. Taigi, jeigu neturite pastabų, tuomet patvirtiname protokolą. Dabar